2016 metais yra parengta ponios Rodrygėš pranešimas dėl ekonominės politikos koordinavimo, dėl augimo tempų 2016 metais, tai jisai Riveiro pranešimas dėl e, ekonomikos politikos koordinavimo 16 metais ir stylė pranešimas dėl Europos semestro kontekste vykdomos vidaus, vykdomo vidaus rinkos reguliavimo. Pirmiausia, kalbės pranešėja Sofija Ribeiro. Jai suteikiama žodis keturioms minutėms. O relatório sobre os aspectos sociais e do emprego do semestre europeu visa transformar a União Europeia. Norėčiau pakalbėti apie svarbiausius Europos semestro aspektus ir norėčiau išryškinti socialinės Europos prioritetus ir norėčiau pakalbėti apie socialinius prioritetus, kurie yra labai svarbus pastaruoju metu, atsižvelgianti į ekonominius sunkumus socialinėje plėtroje. Ekonominė ir finansinė sistema reiškia, kad reikia pagerinti daug ką mūsų gyventojų labui. Socialinės, socialinė raida patyrė labai didelius suvaržymus, apkarpimus ir mes savo politikoje turime užtikrinti, kad ES įgyvendinama savo politiką užtikrintų ilgalaikį e, stabilumą, priimdama įvairias politinės priemonės ir užtikrindama augimą Europos Sąjungoje. Todėl reikėtų sutelkti dėmesį į viešųjų finansų konsolidavimo pastangas ir padėti valstybėms narėms pagerinti savo ekonominę situaciją, socialinis stabilumas ne tik dabar, bet ir ateičiai yra labai svarbus, kadangi ateitis yra siejama su naujaja karta. Finansinės krizės problemas problemos yra siejamos su e, administracinių gebėjimų stiprinimu ir taip pat finansiniu konsolidavimu. Tačiau to pasieksime, jeigu įgyvendysime įvairias struktūrinės reformas, gerinsime produktivumą ir taip pat išryškintimėsime valstybių socialinio vaidmens reikšmę socialinio draudimo sistemų tvarumas, pensijų sistemų tvarumas yra vieni iš svarbiausių aspektų prisimant mano minėtus iššūkius. Tuo labiau, kad turime reikalo su senstančia ES visuomonė. Mes turime už, užtikrinti kuo spartesnį ekonomikos vystimąsi ir augimą, taip pat renkti jaunus žmonės darbo rinkai, o tai reiškia mes turime juos mokyti skaitmeninės ekonomikos įgūdžių formavimo srityje. Tuo labiau, kad įmonės, sparčiai besivysančios įmonės ieško aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Taigi ES politikė, politika turi būti tikslinga, ji turi būti nukreipta ir ekonominius, ir socialinius tikslus. Taipogi reikėtų atidžiai stebėti viešoje sektoriaus finansų srautus. Reikia stebėti socialinių indikatorių įgyvendinimą, taip pat domėtis jaunimo užimtumu. Jeigu mes tai padarysime, tai tuomet mes pasiūsime labai aišku signalą komisijai ir tarybai, kad prieėmę konkrečius indikatorius mes galėsime padėti įveikti mūsų gyventojams iškilusius uh, uh, iškilusias problemas. Todėl mes turime imtis socialinių reformų visur ten, kurios yra reikalingos, reikia stiprinti socialinį ramstį. Norėčiau padėkoti už paramą politinėms frakcijoms, šešėliniams pranešėjams, kurie padėjo man parengti šitą bendrą pranešimą. Dėkuoju. Dabar pranešėja kalbės taipogi keturias mintes. Rodrygės. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas vicepirmininkė, gerbiami Europos komisijos atstovai. Mes esame svarbiame Europos semestro etape, nes parlamentas šiandien tris, svarbės, tris svarbius pranešimus svarsto e, kurie labai svarbus situacijai Europos Sąjungoje yra krizė, kuri apima daugelį sričių ir jei mes norime išeiti iš tos krizės, tai turime didinti vidinę sanglaudą Europos Sąjungoje. Ir tai tikimės paskatins subalansuotą ir spartesnį ekonomikos atsigavimą. Šiandien aš e, pristatysiu pranešimą, kurį patvirtino ekonomikos reikalų komitetas ir esu labai dėkinga kolegoms, nes mums pavyko labai naudingą kompromisą pasiekti, kuris tikrai turės pridėtinės vertės. Mūsų pranešimas e, prasideda teikdamas, kad Europos semestras turi siekti biudžetų subalansavimo, e, reformų, būtinų reformų įgyvendinimo, bet tai to taip pat ir Europos 2020 strategijos užimtumui ir darbo vietų kūrimui skatinti įgyvendinimą. Mes turime žiūrėti į ateitį, į pereimą prie naujų energijos formų, į skaitmeninius sprendimus, į daugiau ir geresnių darbo vietų kūrimą. Jei norime to, tai politikos priemonių derinys turi atspindėti, atitikti mūsų ambicijas ir politikos priemonių derinys, kurį e, planuojame įgyvendinti ir turėtų pirmiausia skatinti investicijas. Tai turėtų būti pagrindinis prioritetas, turėtume pasinaudoti esamomis geriausiomis priemonėmis. Aišku, turime pradėti nuo Europos investicijų plano, bet toliau keliauti prie bankų sąjungos kad būtų galima daug lengviau mm, gauti kreditus ir finansavimą. Reikia reformų, bet reikia antrosios kartos reformų, kurios skatintų, tobulintų švietimo sistemas, inovaciją, e, gerintų e, viešąjį administravimą ir e, modernės socialinės gerovės sistemas. Turime subalansuoti biudžetus bet taip, kad tai nepakenktų mūsų progresui, nepakenktų toms strateginiam investicijom. Europa turi būti pasiruošusi spręsti naujus iššūkius, būdama tvirtoje padėtyje. Vienas iš tų iššūkių, kaip žinia, yra migrantų krize. Bet svarbus dalykas yra ir e- euro zonos valdymas eurozona tai yra kaip ir ekonominė įmonė, kuriai turi būti taikomos atitinkamos politikos priemonės. Investicijų spraga, investicinė spraga. Ši problema turėtų būti sprendžiama pasinaudojant e, įvairių šalių galimybėmis, ypač tų valstybių narių, kurios turi daugiau fiskalinės erdvės. Turime mikro, makroekonominius disbalansus sureguliuoti ES yra mažiau konkurencingų ir labiau konkurencingų šalių ir konkurencingumą reikia didinti, neprastinant socialinės sąlygas ar darbo sąlygas, bet investuojant į ateitį. Tai tokios svarbios išvados yra mūsų pranešime. Labai svarbu siekti aukšt, į, į viršų einančios konvergencijos siekiant užtikrinti, kad būtų sprendžiami, sprendžiamos ekonominės ir socialinės problemos, kad siektume e, savo ekonominių ir socialinių tikslų, kad turėtume tinkamą bankų sąjungą ir fiskalinius pajėgumus. Dėkuoju. Trečioje pranešėja yra Katrin Štyler. Tai taip pat suteikiamos keturios minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. E, matau čia buvusius kolegus, buvusios kolegas iš parlamento. Labai džiaugiuosi, kad jūs čia esate. E, aišku, kad mūsų bendra rinka nulems mūsų saugumą ir ekonomikos klėstėjimą. Tos rinkos potencialas yra vienas trilijonas eurų ir tai turėtų mus pabudinti e, siekiant užbaigti bendrosios e, vidaus rinkos kūrimą, nes mes prarandame ir nemažai jau praradome per e, tuos praėjusius 20 metų, ypač turint galvoje tai, kad konkurencija tampa vis labiau pasaulinė. Labai svarbu užtikrinti ekonomikos ir darbo vietų augimą, tą ES puikiai supranta tiek taryba, tiek reng, e, komisijos rengiamos metinės augimo apžvalgos, tiek šalim teikiamos uh, konkrečios rekomendacijos dar nepakankamai siekia užtikrinti, skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Ir visa tai valstybėse narėse e, turi būti lydima geresnio valdymo, didesnio skaidrumo ir manau, kad Europos, spren, Europos semestro e, prioritetai bendrosios rinkos valdymo srityje turėtų padėti mum pasiekti turime nediskriminuoti e, tarp valstybių narių, kurios yra ir nėra eurozonoje, turime užtikrinti skaidrumą, tinkamą valdymą ir atsakomybę ir kad procesas būtų e, sėkmingas, tai manau, kad reikia tinkamai įgyvendinti visose 28 valstybėse narėse esamus ES teisės aktus, pašalinant netarifinės kliūtis, tinkamai gyvendinant paslaugų direktyvą laiku ir tinkamai perkeliant viešųjų pirkimų ir koncesijų teisės aktus, modernizuoti viešasias e, paslaugas, e, viešai administravimą, teikti daugiau skaitmeninių paslaugų piliečiam. Čia pateikiau tik keletą pavyzdžių iš tų sričių, kuriuose yra reikalingi teisės aktai, bet jie nėra tinkamai gyvendinti. Ir tai trukdo bendrosios rinkos tinkamam sukūrimui ir valdymui. Turime e, bendrai dirbti, bendradarbiaudami dirbti, prisimti atsakomybę įvairiais lygiais, tam reikalingas tinkamas mokymas, švietimas, tam reikalinga galimybė gauti visą reikalingą informaciją įvairiais lygiais. Aš savo pranešime visus šiuos dalykus paminėjau, džiaugiuosi pranešimo galutiniu tekstu, noriu padėkoti šešėliniam pranešėjam, už jų indėlį, nors ne visuomet mes sutarėme dėl visų klausimų, bet galiausia mums pavyko susitarti. Ir aš tikiu, ir tikiu, kad daugelis kolegų tiki, kad mes e, čia Europos parlamento nariai esantis sugebėsime užtikrinti, kad būtų priimti sąžiningi, tinkami teisės aktai, e, pasiremdami Lisabono sutarties nuostatomis. Mes esame demokratiškai išrinkta ES institucija ir turime siekti geresnio e, reglamentavimo. Ir dėl to norėčiau, kad 46 pastraipos formuluotė šiek tiek būtų pakeista, kad geresnis valdymas apimtų didesnį skaidrumą ir kitus svarbius e, dalykus, kurie labai svarbus bendroje rinkoje tiek, verslam, tiek e, verslui, tiek vartotojams. Dėkoju už bendradarbiavimą. Dėkoju. O dabar biudžeto komiteto vardu kalbės Artui. Dėkui, ponia pirmininkė. Noriu mm, pasisveikinti su tarybos atstovais, su komisijos atstovais. Noriu pasakyti, kad e, šis mūsų E, svarstymas, šios diskusijos yra oficialios, formalios ir dėl to man labai gaila, kad nedaug parlamentarų juose dalyvauja ir kad nepakankamas dėmesys yra skiriamas penkių pirmininkų pranešimui. Noriu pasakyti, kad ES neturi atskiros ekonominės politikos, tai yra kaip ir nacionalinės politikos papildymas. Ir dėl to, manau, kad reikia sustiprinti eurozoną. E, tos valstybės e, narios, kurios nėra dar euronarės, tikimės norės prisijungti prie eurozonos. Eurozonai reikalingas atskiras biudžetas, kad jinai galėtų reaguoti į asimetrinius šokus ir prisidėti prie tų reformų, kurios vyksta valstybėse narėse. Noriu taip pat pabrėžti, kad ES finansinio stabilumo mechanizmas yra kaip ir bendras eurozonos skolos dalinimasis. Ir politikos priemonių derinys turi apimti biudžetinę ir monetarinę politiką, šių politikų mišinį. Dėkoju gerbiamas ponai Artui. Dėkoju dabar kalbės tarybos vardu Henis Plaschert. Honorable Ačiū, gerbiamas pirmininkai, gerbiai nariai. Pirmiausia, labai dėkuoju už teiktą progą šiandien svarstyti Europos semestrą. Krizės metu matome, kad kilančius iššūkius ir dėl to labai džiaugiuosi, kad parlamentas skiria dėmesį šiai temai. Tikrai tema labai sutinga ir jai reikia skirti labai daug dėmesio. Ypač jeigu norime, kad Europos naudą pajustų paprasti piliečiai, reikia slėgti išteklius į ekonomikos augimą ir darbėtų kūrimą. Reikia kovoti su ilgalaikiu nedarbu. Taip pat reikia paremti smulkių verslą. Žinoma, kelias sunkus. Tačiau Europoje matome atsigavimą. Nors lėtą, bet užtikrintą atsigavimą ir mes po truputį išeiname iš krizės. Tad kokie turėtų būti mūsų prioritetai šiuo metu, šioje kryškelėje? Paskačiau jūsų nuomonę dėl Europos semestro ir džiugu, kad panašiai vertiname mums kilančius iššūkius. Akivaizdu, kad labai svarb, svarbus dalykas lieka investicijų at, atkūrimas. Ta pati sakė ir pranešė Rodrygės, investavimas yra esminis dalykas. Būtent todėl komisijos pla, investavimo planas šioje srityje yra itin svarbus. Europos strateginių investicijų fondas, ties kuriuo dirbo parlamentas ir taryba puikiai bendarbiavo, jau veikia, tačiau reikia dar daug ką padaryti ir toliau tęsti darbą ir neatsipalaiduoti, reikia nugriauti likusius barjerus ir užtikrinti, kad investicijų klimatas tikrai būtų parankus, palankus. Taip pat reikia reaguoti į viešų finans problemas. Tai yra mūsų augimo strategijos dalis. Atsigavimas gali būti tvarus tik jeigu jo pagrindai bus tinkami. Dėl to reikia užtikrinti, kad mokesčių sistemos būtų palankios augimui ir taip pat būtų, reikia plėtoti modernę socialinę apsaugą. Toliau, reikia vykdyti socialinės struktūros reformas, kad užtikrintų, kad mūsų ekonomikos būtų atsparios ir pasiruošusios ateičiai. Valstybės narės, ypač tos, kurios daugiausiai nukentėjo nuo krizės, per pastarus keletą metų jau patvirtino ambicingus reformų planus, kurie jau duoda vaisių. Tačiau spaudimui mažėjant kyla pagunda grįžti prie senųjų sprendimų. Tai savai suprantama, tačiau negalima greitai skubačiame pasaulyje stovėti vietoje. Reikia judėti pirmin, reikia subalansuoti ekonomikas, reformuoti pensijų sistemas ir toliau reikia judėti, reikia užtikrinti, kad jaunimas išmoktų tuos įgūdžius, kuriems reikės ateities iššūkiams atremti. Taigi šiandienos reformos kurs e, Europos konkurencingumą rytoj. Siekdami stiprinti ilgalaikį augimą, turime remtis Europos svarbiausiais ištekliais. Ypač reikia saugoti vieningą rinką, kaip ir sakė ponia Styler. Pranešime kalbate apie vieningos rinkos dimensiją Europos semestrite ir Žinoma, rinkos gilinimas yra labai svarbus Niderlandų prioritetas pirmininkaujant. Apie tai taip pat vyks diskusijos kovo mėnesį tarybos posėdėje. Mes esame įstikinę, kad turint galvoje pasaulinis neužtikrintų apsaulinių ir krizės, Europa turi užtikrinti tokias politikas ir įsigyventi tokias politikas, kurios būtų naudingos ateičiai. Svarbu, kad mūsų sprendimai tikrai atlaikytų laiko išbandymą. Taigi, pirmiausia, reikia nuolat stebėti savo darbą, peržiūrėti. Taip pat reikia užtikrinti, kad geri sprendimai būtų tikrai gyvendinami, tuomet jie bus svarbus. Tai turbūt yra pasvariausias Europos semestro iššūkis. Užtikrinti, kad e, tikrai gyventumėte reikiamas reformas. Čia labai svarbu Europos Sąjungos narių valstybių atsakomybės. Mes, kaip rinkauti valstybė, manome, kad taryba tikrai dar gali daug ką padaryti, kad galėtų, galėtume paspausti vieni kitus, kad prisimtume būtinas, nors galbūt kartais ir, ir skausmingas reformas. Reikia užtikrinti, kad būtų dalyvas gera praktika tarp ministerijų ir taip pat, kad būtų vykdomos reformos. Tai padės išlaikyti reformų pagreitį. Būtent dėl to per pirmasis porą savaičių greta įprastų diskusijų e, apie kasmetinę augimo ataskaitą Mes taryboje kalbėsime ir apie rekomendacijas atskiroms valstybėms. Ir tai vyks iki kovo mėnesį vykstančios tarybos posėdžio. Tačiau noriu pasakyti, kad nėra jokio stebuklingo sprendimo, kaip išspręsti investicijų trūkumą. Ir neužteks vien tik diskusijų taryboje. Reikia įtraukti visas suinteresuotas šalis, nacionalinius parlamentus, socialinius partnerius ir žinoma Europos parlamentą. Kalbame ne tik apie demokratinę priežiūrą, ne, reikia užtikrinti, kad visas procesas būtų veiksmingas. Būtent todėl ir šios dienos diskusijos yra labai svarbios prasmingų reformų gyvenimui. Pirmininkė, gerbimi nariai, padarėme pažangos ir e, sutiktos rekomendacijos padeda geriau sutarti ties prioritetais. Tačiau Europos, Europos semestras teikia dar daugiau galimybių dirbti ekspertų lygių ir ištikrinti, kad viskas būtų vien geriau. Ir taip pat nuo šiol, kaip kalbama per kvinas visoms valstybėms, bus, į, bus atsižvelgiama ir eurozonos iššūkius. Visus šios veiksnius vertinant kartu, manome, kad po, galime tikrai sukurti veiksmingų pokyčių. Mes ir toliau stiprinsime bendradarbiavimą tam, kad iš Europos semestro išgautume kuo daugiau naudos. Turėdami galvoje tik vieną tikslą – kurdami stiprią Europą visiems piliečiams. Ačiū. Dėkuoju, ponė ministrė. Dabar komisijos vardu kalbės komisijos vicepirmininkas Valdis Dambrovskis. Labai ačiū. Ačiū gerbimi nariai. Šyrit komisijos kolegija rengia diskusiją dėl Europos semestro, taip pat ir dėl atskiršalių pritaikytų ataskaitų bei ekonominių disbalans procedūros. Penktadienį paskelbėme ataskaitas dėl, dėl atskirų valstybių ir sprendimas dėl disbalanso procedūrų bus priimtas per keletą savaičių. Ataskaitos remiasi 16 metų kasmetinio augimo ataskaita bei rekomendacijomis eurozonai, kur buvo priimtas lapkričio mėnesį. Europos semestras šiemet vyksta efektyviau negu anksčiau. Čia yra integruojama ir eurozonai nacionaliniai elementai Tai taip pat daugiau dėmesio kreipiama užimtumui, socialiniams klausimams, taip pat Europos struktūrinių fondų panaudojimui bei techniniai paramai reformų vykdymui. Šiemet nutarėme padaryti efektyvesnę ekonominės balanso procedūrą. Nuo 6 iki 4 sumažiname kategorijų skaičių nuo disbalanso nebuvimo iki didelio disbalanso per keturis žingsnius. Tai padeda geriau suprasti valstybių ataskaitas platesnėme kontekste. Matome, kad grėsmės pastaruoju metu auga, prasti yra išorės veiksniai, jie tai visą tai veikia finansų rinkas ir investuotojų pasitikėjimą. Nedarbas mažėja, tačiau kai kuriuose valstybėse išlieka aukštas, ypač tarp jaunimo bei tarp tų, kurie ilgai neranda darbo. Taigi makroekonominio disbalanso procedūra pajudėjo, tačiau dar nebaigta. Taip pat matome, kad aukšta valstybės skola dalyje valstybių narių vis dar stabdo augimą. Ataskaitos turėtų paskatinti valstybės narės dar aktyviau dirbti stabilumo ir augimo užtikrimo stilių srityje. Mes dalysimės gerais pavyzdžiais apie tas reformas, kurios padarys valstybės narise. Tačiau matome, kad pažanga tarp valstybių narių yra nevienoda, taip pat skiriasi pažanga skirtingose sektoriuose. Daugiau pažangos galima padaryti daugiau bendraujant su nacionaliniais parlamentais, socialiniais partneriais ir kitais interesuotais asmenimis ir taip užtikrinti geresnį reformų gyvendinimą. Taip pat labai svarbu užtikrinti reformų, reformų efektyvumą valstybės narėse. Valstybių narių ataskaitų paskelbimas kaip tik šiems tikslams ir padės nes tai leidžia leistis į gilesnį dialogą su valstybėms narimis. Būtent tam pasitarnauja komisijos paskelbimas ataskatos. Taip pat džiugu čia ir dėl Europos parlamento veiklos. O paskelbta penkių pirmininkų ataskaita dėl e, Europos pinigų sąjungos ir bandoma tik matyti kiti žingsniai, kaip ar toliau artėti ir užbaigti ekonominį pinigų sąjungą. Mes žinoma ir toliau kalbėsime su jumis šią temą ir aptarsime valstybių ataskaitas. Taip pat komisija pateiks ir savo analizę dėl stabilumo konvergencijos programos, dėl nacionalinių programų ir tai parengs kelią paruošti rekomendacijas atskiroms valstybėms šimtams metams ir tai komisija padarys gegužės mėnesį. Toliau perkime prie trijų pranešimų, kuriuos aptarinėsim šiandien. Pradėkime nuo Stiller pranešimo. Dėkoju poniai Stiller už darbą. Dėkoju, kad e, aptarė bendros rinkos valdymo gyvendinimą Europos semestro kontekste. Matome, kad reikia sekti resursus įvairiose įmonėse, taip pat ir regionuose, kad būtų galima kelti įmonių veiklą. Visą tai turėtų padėti pamatus konkurencingesnei ir atsparesnei Europos ekonomikai. Tai taip pat reikėtų atverti tiek gaminių, tiek paslaugų rinkas ir toliau mažinti barjerus laisva, laisvam prekių ir paslaugų judėjimui matome, kad valstybės narse vis dar lieka apribojimų šioje srityje. Mm, jeigu norime gerinti rinkos veikimą, turime dėti daugiau pastangų, kad užtikrintume, jog Europos įmonės tikrai, priimt, tikrai galėtų sėkmingai įsitraukti į pasaulinės tiekimo grandinės. Toliau. Dėkuoju poniai Rodrikėš už jos pranešimą. Matome, kad čia palaikoma komisijos pozicija dėl pačių įvairiausių klausimų. Komisija džiaugiasi parodytą paramą šimtųjų metų metinio augimo apžvalgą. Taip pat matome, kad identifikuoti tie iššūkiai ir yra pateikta rekomendacija eurozonai. Komisija supranta, kad reikia, kad valstybės narės dėtų daugiau pastangų vykdydamas reformos. Taip pat reikia geresnio koordinavimo, siekiant užtikrinti greitesnį ekonominį atsigavimą, taip pat reikti, reikia sustiprinti viešos finansus ir kovoti su makro, makroekonominiu disbalansu. Taip pat komisijai svarbu nustatyti, kurios valstybės oro zonoje sekasi geriausiai. Taip pat dėkoju ir pranešėjai Sofijai Ribeiro už jos pranešimą. Europos darbo rinkoje matome teigiamų ženklų, nedarbas vis dar aukštas nemažai, nemažai kur, tačiau e, užimtumas auga ir auga visose amžiaus grupėse. Daug jaunimo jau gali surasti darbą arba ėmėsi mokymų, taip, taip pat profesinio mokymo. Ir matome, kad mūsų politika jau duoda vaisių. Taip pat matome, kad šiek tiek mažėja skirtumų tarp valstybių narių. Dėl krizės daug žmonių pradėjo gyventi skurdžiau, tačiau matome šis rytai taip pat pagerėjimą. Matome, kad auga selinė gerovė standartai, didesnė konvergencija, mums tai pritartas Europoje. Komisija, žinoma, kiek įmanoma rems e, šiuos elementus. Iš šių metų metinio augimo apžvalga įtraukia socialinį sažiningumą kaip esminį veiksnį. Komisija taip pat e, konsultuojasi Europos lygių ir valstybių narių lygių ir patiktos naujos užimtumo gairės ragina valstybės narės įtraukti socialinius partnerius į visus konsultavimus lygmenis. Nauja užimtumo rodikliai disbalanso procedūroje padės taip pat geriau suprasti užimtumo E, tokios, tai kokias pasiekmes užimtumui turi disbalansas. Tai Kas valstybės narės ėmėsi pokyčių darbo rinkoje ir matome jau pozityvų pokyčių, tarp jų ir didėjantį užimtumo lygį. Tačiau reikia tęsti pastangas, toliau didinti augimą ir kurti geras kokybiškas darbo vietas. Dar kartą, ponė pirmininkė, gerbimi nariai, Visiems labai dėkoju ir laukiu tolesnių produktyvių diskusijų. Ačiū. Dėkoju komisijos vicepirmininkui. Dabar aplinkosaugos komiteto vardu kalbės Andrei Kovačiev. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Noriu pasakyti, kad du tikslai yra svarbiausi - ekonomikos augimo ir darbo vietų augimo užtikrinimas. Ir šių tikslų nepasieksime, jei mūsų piliečių sveikata nebus gera. Daug, už daugą atsako valstybės narės ir turime turėti tokias sveikatos sistemas, kurios atspindėtų gyventojų poreikius. turime turėti stebėsenos sistemas, turime parodyti savo piliečiam, kad turime mūsų kontinento ateities planą. Turiu galvoje ir tai, kad dalyvavimas Europos semestro e, planuose negali e, vykti be e, pakankamo dėmesio e, aplinkos ir sveikatos apsaugai. Regiono vystimosi komiteto vardu Mikhailova. Vieną minutę. Gerbiama pirmininkė, gerbiami komisijos nariai, gerbiami ministrai, mūsų mm, pranešime kreipiamės į komisiją, kad jinai labiau atsižvelgtų į Europą 2020 strategijos tikslus, kad būtų geriau mm, stebima, kaip leidžiamos Europos biudžeto lėšos, ypač kai jos skirtos strategijos tikslų įgyvendinimui ketvirtosios ir, ir daugiametės finansinės programos peržiūra taip pat yra su tuo susijusi Europos struktūriniai ir investiciniai fondai, manau, vaidina labai svarbu vaidmenį siekiant Europos semestro tikslų ir įgyvendinant konkrečias kiekvienai valstybei nariai skirtas rekomendacijas. Frakcijų atstovams suteiksime žodį. Pirmiausia, kalbėsiu Markus Ferber. EPP vardu. Minutė 30. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos. Metinė komisijos augimo ataskaita numato tris prioritetus - investicijos, uh, E, atsakinga biudžeto politika ir investicijos. Iš tikrųjų, tai yra labai trys svarbios prioritetinės rytis. Tiesiog mes pasielgtume neteisingai, jeigu pasinaudotume e, šiuo semestru ir kurtume naujus indikatorius ir neskatintume konkurencingumo, nestiprintume mūsų biudžeto ir tiesiog stengtumės tik tai pagerinti, pakeisti nepalankius skaičius. Todėl išradinėti naujų indikatorių neverta, mes tam frakcijoje nepritarėme. Bet tu labai svarbu nestiprinti, ne, nesilpninti stipresnės valstybės, o stiprinti silpnesnės tos, kurios turi eksporto e, perteklių, e, turėtų stiprinti prekybos ryšius su septynesnėmis valstybėmis. Tuos ryšius reikėtų stiprinti ir tiesiog padėti septynesnėms valstybėms siekti geresnių rodiklių. EPP taip pat labai svarbu, kad būtų daugiau dėmesio skiriama valstybėms skiriamų e, rekomendacijų įgyvendinimui. Dėkoju pranešėjai, kad ji ypatingą dėmesį skyrė būtent šiai srity. Dėkoju. Čia. Dėkoju. SND frakcijos vardu Elila Ferreira. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Komisaras Dambrovskis ir taryba. Sveikiname Jūs. Sveikiname Taip pat norėčiau padėkoti ir komandai, kuri rengė šituos pranešimus, kadangi pranešimai yra labai aiškus, jų žinia yra aiški. Sakoma, kad reikia keisti ES ekonominę darbo tvarkę. Seni būdai, seni veiklos procesai tikrai turi būti nustumti į praeitį ir mes turime stiprinti bendradarbiavimą. Dėl silpno bendradarbiavimo mes tiesiog įstrigome e, nedarbo e, procesuose. Taigi labai svarbu skatinti įmonių paklausą, stiprinti vidaus paklausą ir kredituoti įmonių veiklą, suteikiant e, paskolas mažomis palūkonomis. Iš tikrųjų, mes sumažinome pastaruoju metu paklausą, o dabar reikėtų pažvelgti į JAV ir Kinijos ekonomikas. Ten tiesiog ekonomika sparčiau vystosi negu Europoje. O mums reikalingos strateginės investicijos, mes turime užbaigti bankų sąjungos kūrimą ir mes neturime prarasti savo veikimo krypties mes e, turime laikytis ES taisyklių ir vykdyti politiką, kuri padės sukurti papildomų darbo vietų ir skatins augimą. Komisija yra pasirengusi e, paremti alternatyvius sprendimus ir pakeisti tą dominuotnajantį ES ekonomikos modelį. Mes turime būti išmanus, jeigu norime spręsti ekonominės problemas ir visos mūsų veiklos gairės ir gyjos yra mūsų raiko, rankose. ECR vardu kalbės Trebezijus pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. ES ekonominė situacija yra nestabili, masinis nedarbas pietų Europoje išlieka naftos kaina taip pat lemia, kad mūsų vystimosis tempai nėra pakankamai geri. Yra pateikiamos specifinės rekomendacijos valstybėms, tačiau reikia kalbėti ir apie makroekonominį e, disbalansą. Labai svarbu, kad rekomendacijos būtų verčiamos konkrečiais politikos sprendimais, 25 procentais įgyveninamos rekomendacijos, tačiau žinoma, reikėtų ir toliau laikyti subsidiarumo principo. Ne euro zonų valstybėse yra atsakoma už savo politikos kokybę. Tačiau ES kai kuriuose valstybėse nepakankamai gyvenimos reformos, bandoma gelbėtis, mažinant palūkanų normas ir eurą įvedant konvergencijos tikslas tiesiog nustumiamas į šalį. Jeigu vidaus valiuta yra įkurta ir stengiamas ją stiprinti, tai dabar visi veiksniai ją silpnina. Labai svarbu kontroliuoti, stiprinti eurozoną, eurozoną O jeigu to nedarysime, tai tuomet mm, piliečiai ir toliau mumis nepasitikės ES jėga yra inovacijos. Dėkoju. Aldi frakcijos vardu kalbės Tremosa Balčels. Minutė 30 sukeriama. Ačiū pirmininkė, gerbamas komisarė, gerbamas komisar, komisijos pirmininko pavaduotojau. Iš tikrųjų, šitas pranešimas galėtų būti pagerintas rytoj aptariamais pakeitimais. Jeigu to nebus padaryta, mes negalėsime pasisakyti už šį pranešimą. Šiame pranešime yra siekiama numatyti daugiau lankstumo, e, numatant valstybės biudžeto išlaidas. Tačiau šitas tekstas gali turėti poveikio valstybėms, kurios turi biudžeto perviršį. Šiame pranešime nekalbama apie tai, kad tie įgyvendinami projektai, kuriems finansavimas bus skiriamas iš strateginių investicijų fondo, e, būtų pagristi. Į mūsų pakeitimais mes norime labiau suderinti šitą pranešimą E, fiskalinė pusiausvėra neišgelbės mūsų ekonominės situacijos. Mes turime skatinti reformas tik tai jeigu verslas, jeigu verslo sąlygos bus palankesnės, jeigu verslas bus e, mm, lobizuojamas. Kinija e, toliau sėkmingai taip pat ritasi žemyn ir todėl mes, norėdami išlaikyti konkurencingumą, turime atlikti savo namų reformų darbą. GUE ir NGL vardu kalbės Gabrielė Cimer. Norėjau jau pakalbėti apie socialinius ir užimtumo aspektus ir atkreipti dėmesį, kad labai palanku tai, jog yra kalbama apie investicijas į infrastruktūrą, tačiau pasigendame konkrečių kriterijų. Ką tai reiškia? man reiškia, kad požiūris į Europos semestrą, kuriuo yra skatinamas augimas užimtumas, tiesiog yra nepakankama, nėra pakankamai e, užtikrintumo, aiškumo. Jeigu kalbame vėl apie flexicurity, atgaiviname ją, tai grįžtame iš esmės į praeitį. Tuomet dėl flexicurity Mes dabar susidurime su daugybė darbo vietų, kai dirbama nepalankiomis sąlygomis. Ir jeigu mes kūrėme kokį nors naują socialinį ramstį, turime užpildyti šitą idėją turiniu. Tai neturėtų tapti socialinių standartų mažinimo priemonė. Dėkuoju žaliųjų vardu kalbės Ekhaut. Vieną minutę. Ačiū Dėkoju pranešėjams už puikų bendrabiavimą rengiant šią pranešimą. Taip pat dėkoju šalies pranešėjams, tačiau galbūt dėl ponas Pautramosio pasakymo nustebau. Buvo pasakyta, kad balsuosite prieš pranešimą dėl to, kad e, mes norime lankstumu paskatinti investicijas. Tačiau galbūt nesiklausėte to, ką sakė TVF vadovas, na, vyriausias ekonomistas, kuris sakė, kad reikia Europos Sąjungai daugiau investicijų. Net Europos institucijos ir ne tik Europos institucijos vis sako, kad reikia daugiau investicijų, tačiau Alde liberal sako, ne, ne, investuoti nereikia. Tai labai keista. Ir dėl to labai džiaugiuosi, kad šiame pranešime numatyta daugiau vietos investavimui, bei taip pat investavimui į, kapit į kapitalą. Mat, manome, kad esamą situaciją reikia tikamai vertinti ir reikia užtikrinti desnį išteklių panaudojimo efektyvumą. Visi šie aspektai yra labai svarbus šiame pranešime ir mes mūsų frakcija balsuosime už. O norime paskatinti liberalus pagalvoti kitaip, pagalvoti jų strategiją, nes pasaulis pasikeitė. Ačiū. Dankisė. Dėkuoju. Ekhaut. Ar atsakysite į parcel klausimą pagal mėlyntos mėlyną kortelę? Prašau, klauskite. 30 sekundžių. Na, kolega iš Niderlandų žaliųjų. Norėčiau nu, pasakyti, kad čia labai ironiška situacija. Junkerio planas yra, mes balsavome prieš, o žalieji balsavo už. Panašu, kad vėl bus panašiai. Tačiau kodėl mes balsuojame prieš šį pranešimą? todėl, kad norėjome, jog būtų trauktas terminas dėl investicijų. Tai yra, kad investavimas turi būti ekonomiškai pagrystas, atsiperkantis. Norime užtikrinti, kad nebūtų, pavyzdžiui, investuojama į oruostus, kur, kur nesleidžia lėktuvai, į traukinių stotis, kur niekas nevažiuoja, nenorime, kad būtų investuojama į tuščius kelius. Norime, kad valstybės narės nebekurtų nereikalingos infrastruktūros. Bus daugiau laiko rytoj, ačiū. Ponas Tremoza, čia leidau kalbėti jums šiek tiek ilgiau, bet kad jau žodis ponai Kudi. Na, aš tačiau klausimą užduoti. Norėčiau pasireaguoti tai, ką pasakėte. Sakėte, balsuosite prieš, nes reikia daugiau lanks... nes yra per daug lankstumo. Taip pat yra ir neigiamos kalbos apie e, Vokietiją ir Niderlandus. Manau, taip ir, taip ir turi būti. Jeigu investuojam bus tik, jeigu kalbate tik apie šį klausimą, tai yra investicijų atsipirkimą, norėčiau nu, pasakyti, kad mes sakome pranešime, jog norint užtikrinti ekonomikų stabilumą, tai yra labai svarbus dalykas. Tad jeigu tai jums yra svarbus dalykas, galite vis dar apsigalvoti ir balsuoti už. Ačiū. Toliau. Marko Valį, 2,5 minutės. FDD vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Ekonom... Komisijos ekonomikos receptas remiasi trimis blogais principais. Disciplina, stabilit... sta... stabilumas, reformos, nesvarbu kokios reformos, neįvertinama, kokiu tai, kokiu tai pasiekmių turės. Kalbam apie investicijas, tačiau nekalbam apie viešų finansų stimuliavimą, visą tai niekaip neveiks. Man, matome, kad čia tiesiog atsiduodame vokiečių valiai. Reikia pažiūrėti, kokiu monetarinių priemonių gali imtis valstybės, kad vykdytų šią blogą policiją, e, politiką. Visą tai kertasi su valstybių narių konstitucijomis. Ir neleidžia valstybės narėms konstituciją, neleidžia kovoti su užimtumu, neleidžia išlaikyti orumo tos valstybės, kuris nėra eurozonai, pažiūrėk, tiek kalystė, gali pačios spręsti tokias problemas ir tai daryti tinkamai. Tačiau tos šalis, kurios turi eurą, privalo klausyti Frankfurto ir Briuselio. Ir privalo tai, taikyti tas blogas taisyklės. Pavyzdžiui, Italija, Graikija, tokie, tokie valstybių pavyzdžiai. Norės kaip tai dėmesį. Dėl to, kad mes nebeturime tokios valiutos, savos valiutos, kuri galėtų atspindėti socialinius, socialinius interesus, o mes turime politinį konstruktą. Ir jau labai seniai, jau labai seniai vokiečiai ir olandai išnaudojo šią valdžią savo, savo labui. Komisija nieko nedaro, kad pakeistų esamą situaciją ir leidžia disbalansui likti. Komisija tiesiog priekabiauja prie viduržmėjus valstybių, kurios ir taip jau patiria problemų ir niekaip nebando ištaisyti situacijos, nebando, pažiūrėjau, nebando kaip nors keisti valiutų kursų. Daug ekonomistų palaiko mano poziciją. Neišspręsime šios problemos tekste. Kai kurie dalykai išliks, perskels toliau Vokietija toliau liks hegemoniška, toliau valdys. Negi galima, negi galima pasitenkinti šiuo niekam tikusiu kompromisu. Ne. Ačiū. Ačiū, kitą kartą prašyčiau kalbėti šiek tiek lėčiau, kad ir vertėjai sugebėtų suspėti su jūsų tempu. NVF NF, NF frakcijos vardu, mano. Gerbiamas komisijos nary, dar kartą konstatuojame visišką Europos semestro neefektyvumą. Ir matome, kad nacionalinės priemonės siekiant skatinti ekonominę ir kitokią sąjungą neveikia. E, kain, e, naftos kaina maža, bet Europos ekonomika niekaip nepradeda e, kilti. E, sakoma, prieš 25 metus jau buvo sakoma, kad Europa tai visiško užimtumo ir gerovės erdvė. Dabar po 25 metų matome, kokia situacija, nedarbas didžiausias, e, problemos bankinėje sistemoje, ne veltui jungtinė karalystė nori išeiti iš Europos Sąjungos. Matome, kad jokios reformos neveikia ir rytoj, ko gero, situa e, ateityje situacija dar prasties. Tai dėl to e, balsuosime prieš šį pranešimą. Kalbėjo frakcijų atstovai, o dabar laisvi pasisakymai Adam Šenfeld, minutė 30. Dėkui, ponė pirmininkė. Europos semestro vertinimas turėtų būti siejamas su bendros rinkos valdymo vertinimu. Ir čia dar reikia daug ką atlikti. Gyvendame, gyvename 21 amžiuje, kuris yra skaitmeninės plėtros globalizacijos, tarptautinės konkurencijos amžius, keičiasi e, socialinė mąstysena, keičiasi e, vartotojų elgesys, atsiranda ekonominės veiklos, kurių seniau nebuvo, kad būtume konkurencingi vidaus rinkoje ir kad Europa būtų konkurencinga pasaulio rinkoje, reikia dereguliuoti ekonominės veiklos sąlygas, turime paremti įmonės startuolės e, technologinę plėtrą, turime mažinti įmonės valdymo kaštus, turime mažinti biurokratiją ir tinkamai įgyvendinti ES įstatymus, ES teisę visose valstybėse narėse, šalinti netarifinius barjerus Mm, barjerus turime e, geriau valdyti bendrąją rinką. Tai svarbiausia. Dėkuoju. Dabar kalbės tris minutės Sahija Gutierrez Prieto. Tenemos desde la Comisión de Empleo un buen informe. Un muy buen... Dėkuoju, pirmininkė. Ample komiteto pranešimas yra geras Be, ir tas pranešimas prieštarauja tam, ką pasakė taryba ir komisija. Tas atsigavimas, kuris tęsiasi dviejus metus ES, yra labai lėtas ir nedidelis. Situacija tarp valstybių narių labai skiriasi. EBPO patvirtino, kad e, tas skirtumas tarp 10 procentų pačių turtingiausių ir pačių neturtingiausių žmonių net septynis kart išaugo kai kuriuose valstybėse narėse. Taigi turim pasižiūrėti į realybę, pasižiūrėti į tai, kokia yra socialinė situacija. Užimtumo komitetas ir socialistų ir demokratų frakcija pirmiausia nori pasakyti, kad reikia paremti investicijas, e, nebetaikyti taupimo politikos ir pasižiūrėti į tai, kokias socialinės reformas turime įvykdyti. Turime stiprinti e, eurozoną, Europos monetarnės ir pinigų sąjungos socialinę dimenciją, turime skatinti investicijas. Jei nekovosime su politikos cikliškumu, tai negalėsime ištaisyti praeities klaidų. Pono Junkerio investicijų planas neskatina investicijų eurozonoje. JAV išaugo investicijos per praėjusius dviejus metus, o eurozonoje investicijos traukėsi. 15 metais traukėsi lyginant su 13-14 metais, bet mums reikia daugiau investicijų, kad paskatintume ekonomikos augimą. Taigi, Turime mm, pasižiūrėti, kas dedasi darbo rinkoje, sukūriamos darbo vietos be jokių garantijų, mm, dirbama pagal nepilną, nepilnos darbo dienos sutartis ir, ir, ir kitus negarantuotus darbo susitarimus. Žmonės visoje Europos Sąjungoje uždirba vis mažiau o turime užtikrinti, kad žmonės galėtų užsidirbti normaliam gyvenimui. Tam reikia efektyvios ekonominės politikos, tam reikia tinkamos uh, neužimtumo mažinimo politikos, reikia saugiklių. Jei Europos socialinis modelis neveiks, mes nieko nepasieksime ir galiausia turime uh, tobulinti, gerinti eurozoną, uh, čia irgi neužmirštant socialinės dimensijos. Ponas Gutierės pirmininkė nutraukė, ponas Gutierės, jūs kalbate per ilgai. Jūs kalbėjote labai greitai ir labai sunku netgi ispanų kalbą suprasti, ką jūs sakote. Tai kitą kartą jūs kalbėkite lėčiau. Dabar kalbės Stanislavas Ožo, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau paprašyti, kad jūs paaiškintumėte kaip susipažinti su pranešimų tekstais nacionalinėmis kalbomis. Pavyzdžiui, Rodrygės pranešimas iki šiol buvo parengtas tik tai anglų kalba. Europos semestro problemos nėra naujos. Aš norėčiau taip pat paminėti keletą aspektų. Visų pirma, paminėsiu struktūrinės reformas valstybėse narėse. Apie jas kalbame jau ilgokai ir mes kalbame apie tai, kad jos yra privalomos. Rekomendacijos yra privalomojo pobūdžio, kadangi jas patvirtino valstybių ir vyriausybių vadovai. Jose sutelkiamas dėmesys į konkrečias valstybių narių problemas. Antra, man sunku įsivaizduoti, kodėl mes turėtume stiprinti koordinavimą ES lygmenių, jeigu šiuo metu apskritai nesugeba koordinuoti Europos semestro veiksmų. Valstybės neįgyvenina rekomenduojamų reformų ir todėl mes turime pagalvoti, ką dabar daryti, kad įtikintume vyriausybės ir skatintume jas reformas įgyvendinti. Ypač dabar, kai, kai toliau susidurime su ekonominės ir finansų krizės padarniais. O dabar Ūla Turnės kalbės pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti užimtumo komiteto pranešėjai Riviero už puikų konstruktyvų darbą rengiant šį pranešimą. Aš puikiai suprantu, kad kompromisu surasti šiuo klausimu nelengva ir suprantu, dėkoju, kad buvo atsižvelgta įvairius nuogastavimus. Aš manau, kad ekonomikos komiteto pozicija dėl augimo apžvalgos galėtų būti šiek tiek platesnio požiūrio. ES darbo rinkoje reikalingos reformos Reikia stiprinti augimą, kuris pakankamai lėtas Europoje. Ekonominė situacija gerėja, tačiau nedarbas mažėja 0,1 procentų lyginus su praėjusiu metu lapkričio mėnesį. mėnesį. 10,5 procentai šiuo metu sudaro nedarbas. žmonės yra patekę į skurdą ir rizikuoja būti nustumti į socialinės, socialinės atskirties sluoksnius. Taigi socialinė situacija yra sudėtinga daugam ir todėl reikia kurti naujas darbo vietas, skatinti augimą ir mažinti skurdą bei socialinę atskirtį. Ar čia buvo ženklas man? Atsiprašau, kalbėjau per ilgai, sto, sustoju iš karto. Taip, aš norėjau jum parodyti, kad jūsų kalbėjimo laikas baigėsi. Dėkoju toliau, ponas Jėgas, vieną minutę. Augimas yra visų procesų atskaitos taškas augimas yra neoliberalų dominavimo strategijos pagrindas. Tiesiog gairės, kurios yra skirtos valstybėms narėms, yra seni receptai, kurie ir sukūrė tą sudėtingą situaciją ir privedė prie skurdo. Jeigu mes norime tikrai veiksmingai įveikti krizę, mums reikėtų uh, vadovautis politika, kuri yra pagrįsta investicijomis. Be to, e, Europos e, pinigų sąjungos pobūdis yra nedemokratinis. Viskas yra daroma darbuotojų sąskaita arba jų nenaudai. Mums tiesiog pa, pa, nepakanka demokratijos, kai kalbame apie procesus Europoje. Lamberts, norėčiau padėkoti užimtumo komitetui už labai atvirą bendradarbiavimą rengiant šitą pranešimą. Socialinis sąžingumas yra labai svarbus aspektas mes matome, kad komisija iš esmės keičia savo požiūrį, tačiau dėl jo reikėtų įtikinti suinteresuotas šalis. Visų pirma, mes turėtume siekti realaus poveikio politikai. Socialinis teisingumas reiškia, kad reikia mažinti skirtumus tarp valstybių narių ir tiesiog reikia imtis konkrečių veiksmų. Mes pritarėme pranešimui, kad reikia investuoti į paslaugas, vaikų priežiūrą ir slaugą. Labai svarbu e, užtikrinti lyčių lygybę, ypač kai sprendžiamas skurdo įveikimo klausimas. Tiesiog reikėtų grįžti prie tų klausimų, kurių mes jau seniai nesėmėme. Pone Oflin, kolega Oflin. Kiekvienais metais mes kalbame tą patą, kai eurozonos rėmėjai tiesiog primeta mums tam tikras idėjas, augimas, darbo vietų kūrimas niekada nebuvo įgyvendinanti pažadai, kadangi valstybės naros, narės neįgyvendama struktūrinių reformų, nors Dragi teigia, kad ekonomikos vystimasis buvo uh, sėkmingas apskritai ES ekonomika pastaraisiais metais beveik neauga. Tiesiog 91 metų kriterijai ir 93 metų kriterijai apskritai buvo pasiekti tik tai po 17 metų. Tiesiog jūsų politiškai skatinama e, valiuta apskritai neveikia ir apskritai tiesiog niekas nepasikeis, kol šitas euras nebus atšauktas. Pone Fil, ar jūs e, pritartumėt, kad jums būtų patiktas klausimas? E, norėčiau, kad man paaiškintumėt, kodėl svaras per pastarąsias dienas smuko. Atsakymas Kaip žinote, e, valiutos e, smunka arba kyla nuo 2008 metų krizės e, svaras, jo vertė nukrito, praradome milijoną darbo vietų Junktinėje karalystėje, Europos Sąjungoje irgi sumažėjo darbo vietų, nes nacionalinės valstybės atsisakė nacionalinių valiutų. Svaro kursas krenta Ir tai yra visai gerai, nes tai e, tuo, tuo ekonomika ir ekonomikos veikiai gali pasinaudoti. Pone Trozinski, vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė. Europa kenčia, visi rodikliai blogi, masiškas nedarbas, taupimas. Kolegos, sakote, kad reikia, kad bendroji rinka būtų dar, dar bendresnė, bet ar iš tiesų to norite, ar iš tiesų norite, kad dinktų nacionalinės valstybės. E, bendrosios rinkos receptą pateikėte kaip pagrindinį vaistą nuo visų problemų, bet įmonės perkeliamos į kitas pasaulio dalis. Pasižiūrėkime, kokia situacija ir turint galvoje prastą ekonominę situaciją, kažin ar bendroji rinka padėtų išspręsti problemas. Imko komitete kai kurie kolegos sakė, kad tie mm, migrantai, kurie milijonais atvyksta, turi būti integruojami į Europos bendrąją rinką. Tas yra neįmanoma, turint galvoje mūsų darbo rinkos situaciją ir vidutinį atlyginimą. Europos ekonomikai reikia degonies, jinai dūsta uh, nuo tų visų uh, E, taisyklių, kurias e, komisija ir ekspertai jai užkrauna. Taigi mes prieštarausime šiem pranešimam. Pone, ponas Keza, vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Ribeiro, už puikų darbą. Turime pripažinti, kad Europos semestras aiškiai parodė, kad turime priemonės, kurios leidžia valstybėm narėm išeiti iš finansų krizės, bet ta krizė paliko randus Europos socialinėme modelyje. Taigi socialinė dimensija tai vienas pagrindinių mūsų iššūkių. Trys užimtumo rodikliai yra įtraukti į rezultatų suvestinę. Tai yra svarbu. Ekonominė ir socialinė konvergencija valstybėse narėse E, turi būti užtikrina, užtikrinta, turime investuoti į žmogiškai kapitalą, kad sukurtume daugiau darbo vietų visais lygiais. ES turi įvairių priemonių tam pasiekti. Tai 20 metų strategija, Europos investicinio plano įgyvendinimas ir čia reikia stengtis, kad visi šie dalykai būtų geriau gyvendinti, kad užtikrintume tvarę, įtraukę tvarų įtraukų augimą. Valstybės narės turi įgyvendindamos rinkos politiką laikytis holistinio požiūrio, kad tiek ieškantiems darbo, tiek darbdaviams tai būtų naudinga. O mm, tuos, kas nedirba, jiem turime skirti didesnį dėmesį jų švietimui, mokymui ir perkvalifikavimui. Dėkui toliau ponas, ponė Gebhardt. Ačiū pirmininkė. Man labai džiugu klausytis jūsų kazak, kad vidaus rinka yra pagrindinis ES ramsis. Aš tuo taip pat įsitikinusi, tačiau mane stebina ir tai, kaip pasenusios idėjos dar išlieka kai kurių mąstysenoje, kadangi kalbama tik tai, jog viskas sukasi tik tai apie verslą ir apie įmonės. Ir viskas išsispręs. Tačiau mums reikalingas visa apimantis požiūris. Toks požiūris, pagal kurį ne tik tai ekonomika, ne tik tai įmonės, bet ir darbo vietos, inovacijos, vartotojų apsauga susijęjami tarpusavyje. Jeigu mums pavyks tai padaryti, tai tuomet mes galėsime ir uh, E, sustiprinti mūsų ekonomiką, užtikrinti ekonomikos augimą. O tai mums yra labai reikalinga. Mes turime būtent tuo pasirūpinti. Aš norėčiau, kad vidaus rinka patektų į Europos semestro diskusijų e, e, centrą. Jeigu mums pavyktų tai padaryti, tai mes išspręstume ne tik tai e, problemą susijusią su 45 straipsniu Zailė pranešime, bet išspręstume ir daugiau mūsų pranešimuose e, suformuotų problemų. Lukė. Ačiū pirmininkė. Europos semestras yra vienas iš bandymų tikslingai nukreipti ES ekonomiką. Tačiau nukreipti ekonomiką galima tam tikrą kryptimį, kai yra suformuluojamas labai aiškus tikslas - stabilumas, valstybės biudžetos, tvarumas, finansinės priemonės. Tačiau šito tikslo mes niekada nepasiekėme, kadangi 2010-2011 metais prasidėjus kriziai mes tiesiog šito tikslo nepasiekime. Todėl rezultatų suvestinėje reikalingi papildi rodikliai. Kolega kalbėjo, kad tik apie visą apimantį požiūrį tačiau galbūt vieną tikslą pasieksim, tačiau vis dėlto mes vis tiek negalėsime nukreipti ekonomikos tinkamą linkmę. Jeigu pažiūrėtume, kas vyksta eurozonoje, tai konstatuosime, kad tikslų nepaisoma. Portugalija turi taupyti, tačiau biudžetas nerodo jokių taupimo ženklų. Italai taip pat turėtų taupyti, tačiau jie sako, kad jiems reikėtų daugiau fiskalinės laisvės ir jie numato didesnį deficitą negu įmanoma. Prancūzai taip pat teigia, kad jie padidins deficitą jau trečius metus iš e, eilės. Graikai vedžioja mus už nosies ir nevykdo jokių reformų. Taigi palikime viską, tegu valstybės daro tas reformas pačios. Guoga. You, uh, dear colleagues, the single market is actually the biggest and most successful achievement that we have in, in the Europe, European Union, and we, sh we should be proud. Kolegos, bendroji rinka tai yra didžiausias mūsų uh, darbo rezultatas. Turime didžiuotis bendrąją rinką, nes turime mm, daug sukurtų darbo vietų. Uh, produktų kainos yra nedidelės, bet dar nepasiekėme visko, ką norime. Ir Europos semestro vienas iš prioritėtų yra bendrosios rinkos valdymas. Tai yra puikia priemonė. Turime pasinaudoti bendradarbiavimo ekonomikos pagreičių, turime skatinti naujus verslo modelius, užtikrinti geresnės sąlygas, kad verslas galėtų plėstis ir klėstėti komisija turėtų stengtis, kad būtų užtikrintas abipusio pripažinimo principas, kuris pasitarnauja e, bendrosios rinkos tinkamam e, veikimui. Turime siekti geresnių teisės aktų e, visoje Europos Sąjungoje. Taigi skatinu komisiją aktyviau veikti. Dėkui, toliau ponas Pimenta Lopės. Ačiū pirmininkė mes e, e, rengiame dokumentus susijusius su Europos semestru. Juose atsispindi įvairiausios idėjos, kuriuose paskęsta svarbiausi dalykai - ekonomikos saugimas, konvergencija. Yra, tai yra pasiūlymai, kurie mažina valstybių narių suverenumą ir uh, E, silpina darbuotojų padėtį darbo rinkoje, tiesiog e, ekonominės valdysenos politika e, nepasiteisina, kadangi ji tiesiog skatino taupimo politiką. Mes visada pasisakėme prieš bandymus apriboti valstybių narių savarankiškumą ir pačioms skatinti ekonomikos augimą atlyginimus, nustatant padarius atlyginimus. Ar jūs priimtumėte, sutiktumėte atsakyti į klausimą pagal mėnų kotelę? Ne. Duron, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos semestras ir rezultatų suvestinė siekiant, kad vieša politika vyktų būtų vykdoma nuosekliai. Ir čia turėtume įtraukti socialinius ir ekonominius, socialinės ir ekonominės priemonės, bet ataskaitoje nie, pranešime niekaip nekalbama nei apie žiedinį ekonomiką, nei apie m, mm, efektyvų išteklių naudojimą, nors 15 metų birželį, liepą to parlamentas prašė bendrosios rinkos valdymas po Dieselgate ir Volkswageno uh, skandalo. Ar turime rinkos stebėsenos priežiūrą? Ar turime po LuxLeaks skandalo mm, socialinę ir fiskalinę konvergenciją? Kreipiuosi į ponę Šiler ir uh, noriu pasakyti, kad man iš tiesų gaila, kad jinai tiek daug, uh, kad jūs tiek daug darbo skiriate Deja, kadangi šie dalykai nepaminėti, kuriuos aš išvardėjau, tai mes balsuosime prieš. Jau pastebėjote, kur ponė Šiler, Štiler sėdi, tai puiku, ponas Švab. Ačiū, gerbėmi kolegos. Iš tiesų, kiekvienais metais šioje diskusijoje kalbama apie biudžeto e, kriterijus, tačiau vis dėlto mes pamirštame, kad ES 28 valstybės pačios atsakingos už tai, kad tos augimo jėgos, kurios užtikrina bendrą augimą ES mastu, yra vidaus rinkos nuostatos. Ir būtent jau pasigendama mūsų diskusijoje. Visos valstybės narės da, jeigu dėtų tiek pastangų, kad vidaus rinka taptų jų pagrindinių veiklos e, e, varikliu, tai tuomet mes sustiprintume ir ekonomiką ir kiekvienais metais aš tą patį kartoju, sakydamas, kad Europos semestro kontekste vidaus rinkai skiriama per mažai dėmesio. Ta kartoju šiandien. Šuster, vieną minutę. Ačiū pirmininkė naujajame Europos semestre yra per daug, daug šviesos ir daug šešėlių. Augimas turi būti skatinamas investicijomis, tai yra tiesa, tačiau reikia pripažinti, kad nedarbas yra labai aukštas ir tai yra didžiausia problema tiesiog e, nesiūloma nusigręžti nuo taupimo politikos, biudžeto konsolidavimo nepavyksta pasiekti daugelį valstybių, Todėl reikia kitą kryptimį nukreipti mūsų ekonomiką. Mes turime skatinti plėsti viešojo sektoriaus investicijas. Taip pat reikėtų keisti mokesčių politiką, kad būtų nepiknaudžiavimo mokesčių sistemomis ir nevengiama mokėti mokesčių. Ir taip pat reikėtų ekspansyvos atlyginimų politikos perteklio valstybėse ES kurso pataisimai jau matosi, dabar reikėtų juos konkrečiai patvirtinti. Ponas Denės Mecher, vieną minutę. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad labai svarbu mažinti visą naštą mažam smulkiam vidutiniam verslui reikia užtikrinti augimą. Negali, tačiau augimo negalima skatinti vien tik viešosiomis išlaidomis. Pažiūrėkime į tas šalis, kurios turi biudžeto disbalansą. Tikrai jos negali toliau didinti deficitų. Čia reikia vaistų, reikia kovoti su nedarbu, Tačiau reikia tinkamai investuoti. Ačiū. Pane Matijas, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Domrovski, norėčiau kreiptis ir jūs. Europos strategija nepasiteisina, matome kaip nepasteisino taupimas, nepavyko pasiekti tinkamos reikiamos socialinių tikslų. Ypač tose taisyklėse, kurio, tose šalyse, kurios nesilaikė taisyklių. Matome, kad kuo šalis yra svarbės Europos Sąjungoje, tuo dažniau gali nepaisyti taisyklių. Europos komisija skatina darbo rinkos lankstumą, privatizavimą ar dosalinės apsaugos sistemas ir atrodo, kad čia viskas gerai. Arba Portugalija, Italija, Ispanija, kitos panašios šalis, joms lankstumo kriterijai netaikomi. Taigi matome, kad viskas daroma visiškai chaotiškai. O komisija sako, kad nori toliau dirbti tokią kryptimį, nes manoma, kad kad reikia palaikyti tas gerasias šalis, kurios iš tikrųjų, kur, kur rezultatai iš tikrųjų yra blogi. Ačiū, panas Matijas. Dėkoju, gerbimi nariai. Ekonomijos ir biudžeto politikos koordinavimas yra labai svarbus dalykas eurozonoje. Tai yra esminis Europos semestro klausimas. Reikia užtikrinti konvergenciją, stabilumą eurozonoje. Taip pat reikia užtikrinti, kad visi darome savo darbą ir atliekame vaidimą savo vaidmenį, kad paskatytume viešus finansus, investicijas, reikia skatinti ekonomikos augimą, atsigavimą ir darbo vietų kūrimą. Jeigu norime konsoliduoti ekonominį atsigavimą, tai be abejo reikia nacionalinių reformų. Valstybės narės turi reformuotis ir reikia daugiau nu, stiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą, taip politinę sąjungą, kolegos reformos ir veda prie augimo, nes svarbu, kas sakė pas Marijas. Ispanija yra to pavyzdys, būtent tokio augimo pavyzdys. Matome, kad reformos Ispanijoje vyko ir matėme, kad augimas tris kartus viršė vidurkį, Europos Sąjungos vidurkį, taigi matome daug diskutų dabų jėtų. Ačiū. Pane Blikevičiūtė. Ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo naudą pirmiausiai turi pajusti mūsų žmonės. Taip, atsigavimas yra juntamas tą tenka pripažinti didėja šiek tiek užimtumas mažėja nedarbas bet mieli kolegos pirmiausia aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į didžiulę problemą mūsų europos sąjungos valstybėse tai yra į vaikų skurdą net dvidešimt septyni procentai vaikų europos bendrijoje skursta todėl raginu komisiją ir valstybes nares sukurti vaikų garantiją tai yra tokią priemonę su tam tikru specialiu biudžetu pagal kurią mūsų vaikai galėtų gauti nemokamas sveikatos priežiūros ugdymo deramo apgyvendinimo tinkamos mitybos paslaugas. antra noriu atkreipti dėmesį ir į moterų skurdą. vis tik tai noriu paraginti komisiją ir valstybes nares nustatyti konkrečias rekomendacijas ir priemones siekiant sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčių ir pensijų skirtumą. dėkoju toliau ponia oomen ruijten vieną minutę arvoisa puhemies mene euroopassa itään mene länteen. E, dėkui pirmininke sakome kad reikia eiti į pietus į rytus į šiaurę į vakarus kad būtinas ekonomikos augimas visi sutarėme e, dėl to ir europos parlamente bet kur tas augimas ar, ar Briuselėje jis yra, ar jis yra valstybėse narėse. ES yra baisioje krizėje, krizėje, kokios nėra patyrusi per savo istoriją. Kai kuriuom valstybėm narėm sekasi geriau, kai kuriuom praščiau. Ponios Rodrygės e, pranešimas, mano nuomonė, e, pateikia visus svarbius elementus, kad užtikrintume ekonomikos augimą, pabrėžė, kad reikia ir nacionalinių veiksmų, kad ekonomika atsigautų. Ne svarbiausi dalykai susijęs augimu turi būti įgyvendinami valstybėse narėse ir sprendimus turi priimti nacionaliniai parlamentai. Ponas Mėlio senhor presidente nós estamos de acordo quanto aos inconvenientes das políticas de austeridade mas a começar é preciso. pone pirmininke sutinkame kad e, taupimo reikia tačiau kiti žmonės pačiu prašo didesnio solidarumo vis tik atrodo, kad taupimas ne visuomet yra toks privalomas, kaip pavyzdžiui, kad buvo Portugalijoje, kuomet valdė socialistai iki 9 metų nes e, ta, ta vyriausybė tiesiog nustumė į skurdą į skolą jaunimą. Kilo deficitas, augo skola, didėjo nedarbas, prasidėjo recesija. Galiausiai viskas tai privedė prie trojkos. Dabar 16 metais tie patys socialistai, kurie tuo metu laimėjo ir, kad tuo metu valdė ir pralaimėjo rinkimus, nors sako, jos laimėjo, siūlo naują politiką, kuri jų, sak, jų nuomonė turėtų užtikrinti augimą. Na, kaip tai padarys? Ačiū. Pone, jums dvi, du klausimai, pone Ribeiro, jeigu priimsite. Vilnius kortelės klausimai. Nors iš karto pakelia kortelę, vos jūs pradės kalbėti, taigi prašau. Pane Ribeiro. Pane Melo. per šias diskusijas jūs turite išgirsti, kaip ponė Rodrygės kalbėjo už Europos Sąjungą ir kad apie tai, kad reikia stiprinti Europos Sąjungą, Eurozoną. Taip pat kolegos komunistai pasisakė, kurie pasisakė euroskeptiškai. Matome, kad čia yra tam tikros nedermės. Aš tiktumėte su manim, ponė Melau, kad ši koalicija stebina, kai tuo pačiu metu vienai kalba porgaliai, kitaip čia. Ačiū. Na, aš visiškai su to sutinku. Matau, kad komu kolega komunistas, kuriam norėjau, kuriam norėjau užduoti klausimą, atsisakė priimti klausimą ir dabar jau išėjo iš salės. Matėme Portugaliją, kad e, valdžia yra partija, kuri pralaimėjo rinkimus ir nieko nepasimokė iš pridės klaidų. Ir ir toliau kuria biudžeto, biudžeto miražus, iliuzijas ir mano, kad galima tiesiog tikėjimą paversti mokslu. Tačiau tai prie nieko gero neprives. Ačiū. Ačiū už klausimą. Pone Melo, dar vienas klausimas, jeigu priimsite. Pane Rodrygeš. Nuostabu, kaip kolegos bando Europos parlamentą paversti Portugalijos politikos arena. Ar įmanoma ir turėti atsakingą biudžetą ir tuo pačiu kurti e, ekonomikos augimą, kurti darbo vietas? Vyriausybė to nesugebėjo padaryti tuomet, kai porą pastarųjų metų valdyti jūs. Ir dabar e, mūsų partija e, grįžo į valdžią ir manau, kad mes tai padarysime. Na, pagalvokime, pažiūrėkime. Išklausius, ką jūs sakėte, tai norėčiau pasakyti, kad savo pradinė kalboje kalbėti apie solidarumą ir apie tai, kaip reikia solidariai bendrauti su šalimis Europoje, kurios turės problemomis. Tačiau nekalbėjote apie struktūrinės reformas. Reformas. Matome, kad blogai, blogai valdžios vyriausybė pasmerkė atenčias kartas e, skurdui. Reikia atsakomybės čia, reikia sprendimų, reikia nebebloginti situaciją, solidarumas. Gerai idėja, tačiau reikia atsakomybės. Tai yra dar svarbės dalykas, o jūs tai nekalbate, ačiū. Na, matau ir kitų prašymų užduoti klausimą, tačiau dvi vienas kortelės jau yra pakankamas dalykas ir taip jau yra šimtas dalykas. Ponas Sant, pusantros minutės. Ačiū. Europos ekonomikos problema yra investa, investicijų trūkumas, investicijų trūksta. Siekiant gerinti darbuotojų darbo sąlygas, ant sąlygas, taip pat reikia aprūpinti pensininkus, kitus žmonės ir sprendimų nėra. Žmonės jaučia, kad Europa juos nuvilia. Nepopulistiška palaikyti tos, kurie taip sako. Svarbiausias klausimas yra ne sutarti nesulydą klausimą, bet, bet sutarti, kaip pagerinti ekonomiką, kad tai pajustų žmonės, kad padėtų pensijos. Mums nereikia sudėtingų te, te, teorinių, techninių priemonių. Reikia tik politinės valios pagalvoti plačiau Reikia paprastų, aiškių veiksmų, kurie užtikrintų investavimą tiek viešai, tiek privatų. Privatus investavimas e, seka paskui viešai, o net virkščiai. Ir trūksta viešo investavimo. Mano Junkerio fondas ne, ne, neišpręs problemos. Viešas investavimas geriausiai veikia, kai jis taikomas valstybiniu lygiu. Tuo pačiu tai yra kovojama su, su biurokratija. Taigi reikia skatinti tiek Europoje, tiek viešai, tiek privatų investavimą. Ar tai prieštarauja stabilumo ir kompaktui? Turbūt. Ar tai svarbu? Ne. Svarbu užtikrinti, kad, e, kad lėšus būtų kaipamas investavimą. Ačiū. Dėkui. Mester Šmit, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Na, paradoksalu. kalbėjome apie poną Cameroną, apie jo diskusijas ES taryboje, apie tai, kas skiria eurozonos narius ir nenarius, apie tai, kad yra stamkos sutarimo eurozonoje, desnio sutarimo. O dabar štai matome, kad kalbame apie pranešimą, kuris jau paseno, nebeturi aktualumo, nes nebėra tokio sutarimo eurozonoje. Matome, kad vis daugiau suvereniteto perdodama Briseliui, kad būtų užtikrintas euro išgyvenimas. O kaip dėl centralizavimo? Tai taip pat itin svarbus klausimas, ypač turint galvoje, kokia yra pasaulinė ekonomikos situacija. Mus labai stebina tai, kad dedasi eurozonoje. Euras buvo pristatytas kaip, kaip sprendimas, tačiau matome, kad taip nėra. Ačiū. Pone Zanė, ar norite pasinaudoti ir mėlyną kortelę? Prašau. Pone Mesašmita, ar priimate vienos kortelės klausimą? Per vokiečius. Labai svarbu nepaukoti darbuotojų socialinių teisių. Aš norėčiau jūsų tiesiog paklausti, ar vertėjo jungtiniai karalystiai paukoti socialinės teisės. Dėkuoju. Jeg ser ikke Storbritannien sacrificing social rights, som det blev oversat øh, for mig. Tværtimod, så mener jeg, at Aš ne, nesakiau, kad paukoto socialinės teisės. Aš kaip tik manau, kad e, tuo susitarimu m, mm, jungtinė karalystė kaip tik m, mm, ta, tam susitarimui pritars jungtinės karalystės žmonės. Nes be socialinių teisių be socialinių teisų negalime kalbėti apie užimtumą. Ta, ką, dėl ko sutarė ponas Cameronas, tai bus naudinga Europos Sąjungai. Aš manau, kad turime e, gerbti laisvą žmonių judėjimą. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisarui už e, paramą, kurią jisai mums nuolat suteikia. Aš dabar nekalbėsiu apie sisteminius pokyčius, tačiau manyčiau, kad taryba turėtų imtis atsakomybės, kad būtų e, kontroliuojama, kaip yra įgyvendinami produktų saugos reikalavimai. Reikalinga kad e, piliečiai žinotų, ką jie perka, ką jie rengiasi, o tai reiškia, kad mums reikia užtikrinti atsekamumą. Tačiau mes dažniausiai randame etiketėse nuorodą Made in Europe, pagaminta Europoje, tačiau to nepakanka. Jeigu mes nepadarysime, tai mes net, nebusime konkurencingi. Dantį. Ačiū pirmininkė. Komisarė, vidaus rinka yra geriausias Europos integracijos procesų padarinys. Jo vidaus rinkos vertė yra didžiulė. Tai suvokiame, kai kalbame apie potencialų Brexit. Netgi Londone kalbama apie tai, kai ieškoma argumentų jungtiniai karalystiai likti Europos Sąjungoje. Reikėjo pagal, reikia pagalvoti, kiek dar galimybių vidaus rinkoje neišnaudota. Šalia nacionalinio egoizmo susidurėme taip pat ir su egoizmu Šengeno zonoje. Ir dėl to nukenčia mūsų tikslai mes ES turėtume grįžti prie pradžių pradžios, tai yra vidaus rinką traktuoti kaip inovacijų variklį. Krasnodepski, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Labai svarbu kalbėti apie ES ekonominę valdyseną ir reikia atsižvelgti į keletą dalykų ES socialinę politiką būtina koordinuoti, ES turi veikti šioje srityje, tačiau nepersistengti. Valstybės narės pakčios turi įgyvendinti savo socialinę politiką ir todėl sunku sutikti su kai kuriais e, pranešimo teiginiais, pavyzdžiui, kad reikia numatyti 20 procentų socialinio nesparmos lėšų kovai su atskirtimi bet to komisija turėtų stebėti, kontroliuoja valstybių susitarimus su trečiosiomis šalimis. Aš manau, čia užsigrėmė per daug, per plačiai, kišamasi į valstybių vidaus reikalus, kadangi valstybės narios pačios turėtų spręsti socialinės problemas, bet to e, rinkėjai patys turėtų pasirinkti vyriausybę ir jos požiūrį į šitos e, dalykus. Europos semestras buvo e, įvestas kaip reakcija į sudėtingą finansų ir ekonominę krizę. O dabar mums reikėtų užbėgti už akių potencialioms naujoms krizėms. Europos semestras turi būti pagerintas. Jisai dar net nešė siekiamų rezultatų, buvo pateikta per daug nekonkrečių rekomendacijų, kurių valstybės narės nesilaikė, bet to reikėtų padaryti Europą socialesnę. Socialiniai kriterijai yra minimi, tačiau jų nepakanka. Pranešime yra kalbama apie du socialinius indikatorius, taip pat apie jaunimo uh, nedarbą ir užimtumo skatinimą. Aš manau, kad šitie kriterijai kaip indikatoriai turėtų patekti į rezultatų suvestinę, tačiau reikia ir kitų e, kriterijų, kuriuos lentelėje reikėtų išsaugoti. Dėkuoju. Dėkuoju, ponia Grapinė. Vieną minutę. Dėkui, ponia pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti pranešėjam, šešėliniam pranešėjam ir visiem kolegom, kurie pateikė pakeitimus. Galbūt jie nėra e, tobuli, bet jie pateikia gerų idėjų, kaip pasiekti tinkamo bendrosios rinkos valdymo. Mes norime, kad ES pasiektų gerų rezultatų užimtumo ir kitose sritise. Mums reikia, kad būtų kūriamos darbo vietos neturtingiausiose regionuose. Turime siekti, kad ES būtų e, konkurencinga. Turime nacionalinės konkurencingumo valdybas ir turim turėti ir bendrą konkurencingumo politiką. Taigi šie rodikliai yra svarbus, bet noriu pabrėžti, kad mums reikia daugiau skaidrumo, daugiau sąžiningos konkurencijos ir turime siekti sustiprinti MVI. Ponas Ujazovski, vieną minutę. E, gerbiama pirmininkė, kolegos. Aš pasisakyčiau už tai, kad ši priemonė turėtų būti taikoma lankščiai. ponas Krasnodamskis jau kalbėjo apie atsakomybių ribas. Neturėtume čia e, kištis į nesavo atsakomybės sritį. Tik penkios Europos šalis - Lenkija, Prancūzija, Junktinė karalystė, Estija ir Graikija - skiria maždaug 2 procentus nuo BVP gynybai, kitos neskiria net tiek. Ir Europos komisija turėtų atsižvelgti į tai, nes tai um, tos asignacijos gynybai uh, ženkliai atsiviriame, uh, ženkliai lemia tų valstybių biudžetą. Dėkui ponė Lopės Fontanje. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kaip svarbu investuoti į žmonės, į Europos piliečius, e, kurie išgyveno sunkius laikus. Jie nori, kad ekonominis atsigavimas būtų tvirtas, kad visa visuomenė jį pajaustų ir tą įmanoma pasiekti, jei bus išspręstos užimtumo problemos. Čia prisiminkime jaunimą. E, svarbiausia sukurti pakankamai darbo vietų jaunimui. E, taip pat turime neužmiršti ir tų, kurie ilgai nedirba. Turime sukurti specialių darbo vietų pagyvenusiems žmonėm. Turime e, siekti, kad būtų užtikrintas glaudesnis bendradarbiavimas tarp švietimo įstaigų ir mm, darbo pasaulio ES yra 2 milijonai laisvų darbo vietų. Pagalvokime, kaip jas galėtume užpildyti. Nes ne visuomet pavyksta rasti tinkamą kandidatą. Ponas, ponė Tomašič, dėkui. Bendroji rinka nėra tik ES pagrindas. Tai yra, ko gero, vienintelė realiai apčiuopiama ES nauda valstybėm narėm. Taigi negalime paneigti bendrosios rinkos svarbumo mūsų gyvenime. Bendroji rinka neturėtų būti atskirta nuo valstybių narių ekonominės ir socialinės politikos. Kalbame apie mokesčių rojus ir jų žalingą poveikį, bet iš kitos pusės nekalbame pakankamai rimtai apie blogą politiką, kuri kūrė tą tokią pilkąją zoną dėl e, prastų taisyklių, procedūrų, dėl netinkamo mokesčių nustatymo. Tai skurdina mūsų visuomenę. Bendroji rinka, jei jinai per daug reglamentuojama ir jei Europos įmonėm veikti bendrojo rinkoje kyla problemų, tai tokia bendroji rinka mums nereikalinga. Ponas Ponas Rosaki, dėkui, ponios ir ponai. Bendroji rinka yra labai svarbi. Matome, kad nuo 5 iki 14 metų vykdoma ekonominė politika nebuvo geriausia. Mes nesame patenkinti jos rezultatais euro zonos augimas buvo tik 5 procentai, apskritai ES augimas buvo 7 procentai ir labai didelis žmonių nusivylimas yra jaučiamas, dažnai dėl to kaltinamas Briuselis. Bet veiksmas vyksta valstybėse narėse ir būtent valstybės narės atsako už ekonominę situaciją. Taigi aš norėčiau paskatinti, kad Europos komisija dėtų daugiau pastangų, bendraudama su valstybėmis narėmis labiau paspaustų valstybės narės, kad būtų galima paspartinti augimą, kad išnaudotume augimo potencialą. Investicijų skatinimas buvo minimas, investicijos tai ir naujos darbo vietos, ir technologinė pažanga, o tose konkrečiose šalims skirtose rekomendacijose komisija turėtų daugiau dėmesio skirti darbo rinkai, užimtumui, darbo vietų kūrimui ir technologiniai pažangai. Priešingų atveju nebūsime pakankamai konkurencingi. Dėkoju. Dabar ponia Maletič, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti vicepirmininkui, taip pat tarybos atstovui už pasisakymus. Europos semestras verčia koordinuoti tiekiant nacionalinių ir Europos tikslų ir regioninių tikslų. Todėl sanglodos politikos srityje yra siūlomos rekomendacijos valstybėms narėms, tačiau labai užtikrint, svarbu užtikrinti E, finansavimą ir ieškoti e, sinergijos tarp įvairių politikos ryčių - transporto, energetikos, kaimo politikos, inovacijų, mokslinių tyrimų, vystimosi, sanglaudos politikos ir įgyveninti tas politikas veiksmingai. Reikia veiksmingai koordinuoti, tačiau tai yra didžiulis iššūkis turint omenyje, kad daug valstybių narių ir įvairiausių institucijų uh, vykdo skirtingas politikas ir tos koordinavimo procesas turi vykti įvairiose valstybėse vienu metu, bet be koordinavimo mes nieko negyvendinsime. Dėkojame. Ponios Ford nėra. Marijas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ξανά στο ίδιο έργο θεατρικό. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, vėl tas pats iš komisijos. Tie, tos pačios senos strategijos, taip pat receptai daugiau taupimo, daugiau vadinamojo stabilumo, dar labai gyventi stabilumo paktą, dar daugiau skurdo, dar nedarbo. Štai ką tai visą tai atveš. E, pažiūrėkime, kas buvo Graikijoje. Europos semestre tik matysime dar daugiau biurokratinės naštos ir, dar, ir Europoje dar labiau įsigalės bankai. Prieš, jie, jie, val, jie įsigalės prieš Europos žmonių valią ir nugalės taip pat ir nacionalinis parlamentas ir Europos parlamentus, parlamentą. Graikija vis dar bando kovoti su trojka, tačiau tai labai sunku. Graikijos žmonės apvagiami, tai daro Europą ir kenčia visi, kenčia Graikija, kenčia Graikijos ūkininkai. Pone Dombrovski, Graikijos žmonės kenčia ir jie nori, kad atskirti trojkos. Ačiū. Ponas Jakovčič. Ačiū, ponė pirmininkė. Matome nepakankamą ekonomikos augimą, tai yra didelė problema kai kuriuose valstybėse narėse. Ar galime šį iššūkį įveikti, ypač dar kylantį iššūkį, dar didėjantį iššūkį, nes daug kas prognozuoja, kad kitais metais bus vėl krizė. Europos Sąjunga, Europos semestru bando numatyti tam tikrų politikos priemonių. Tai žinoma nėra paprasta, ypač jeigu bandoma jungti švietimo sistemas, aplinkosaugos sistemas, reikia aptarti taip pat e, socialinės apsaugos sistemas ir vis tai bandoma su, su ekonominėmis sistemomis ir aptarti viską kartu. Galiu palaikyti daug šios, šio pranešimo tezių, tačiau labai prašau palaikyti Aldės pakeitimus, kad būtų galima balsuoti už. Ačiū. Dėkui, ponas Ilikiotis. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos semestras tai bankų valdžios institucionalizavimas. Tai mažins konkurencingumą, užimtumą, e, augimą. Matėme didžiausius istorijoje nedarbo lygius ir tai toks yra faktas Europoje, bet taip neprivalo būti. Europos semestre matome koordinavimo naudą. Tačiau kas tai koordinavimas? Ko čia siekiama? Semestro vienintelis tikslas yra tiesiog pramušti tarptautinių korporacijų interesus, tikslus ir, atme, ir paneigti paprastų žmonių teisės. Mes balsasime prieš, mes kairieji prieštraujame semestrui mes atmetame vis e, memorandumus ir taikymą. Ačiū. Ponas Hobi, primenu, kad turite vieną minutę. Ponas Ropė. Pirmininkė, gerbimi kolegos, ponios Rodrygės pranešimui greta pagiriamųjų žodžių noriu pateikti vieną pastabą. Tai yra komisijos peršama ir mano nuomonė iš esmės klaidinga mintis, kad už sanglaudos valdymo klaidas ar trūkumus valstybės narės turi būti baudžiamos ribojant sanglaudos paramą joms arba keliant išankstines ex ante sąlygas. aš nematau teigiamo ryšio tarp ekonomikos valdymo ir sanglaudos politikos. abu klausimai yra labai svarbūs tačiau negalime nusileisti iki grubiai instrumentinio požiūrio kaip tai siūlo daryti komisija. šiuos klausimus reikia spręsti atskirai o ne vieną padarant kito sąlyga. labai apgailestauju ir dėl to kad pranešėjai nepavyko tokios nuostatos įtvirtinti pranešime. sanglaudos politikos srityje taikydama sankcijas valstybėms narėms europos sąjunga ne tik kad nepasieks gero valdymo bet ir apsunkins ekonomikos augimą. ponas sinadinos Komisija sako, kad ekonominių migrantų ir pabėgėlių srautai padės pagyvinti Europos ekonomiką ilgalaikėje perspektyvoje. Tačiau tai yra visiškai neteisingas požiūris. Graikijos gyventojai ir toliau laukia tų pažadėtų darbo vietų, Graikija paliks Šengeno zoną, jeigu bus e, vadovaujamasi referendumu ir mes nesustabdysime migrantų srautų ir nusikalteliai atvyks į Europą. Tiesiog mes turime sustabdyti jų srautus. Ar mes įsivaizduojame, kaip tai padaryti, kaip sustabdyti tūkstančius migrantų, kurie siekia patekti į ES ir kurie norėtų tiesiog jėga įdėkti islamizmą. Przewodnicząca. Państwo członkowskie nadal odnotowują Žečlovieska. Iš tikrųjų, nedarbas tarp jaunų žmonių yra didžiulis ir mes matome, kad jaunimo garantijų sistema neveikia, todėl reikėtų ieškoti kitų galimybių, kaip paskatinti jaunimo užimtumą ir verslumą. Reikalingos garantijos, tačiau atrodo, kad vis dėlto e, nedirbančių žmonių ir į skurdą patekusių žmonių skaičiai yra didžiuliai. O tai reiškia, kad mums reikalinga daugiau lankstumo ir reikėtų numatyti socialinę apsaugą žmogas visiems, kas e, nedirba. Reikia atlikti išsamų ekonomikos augimo vertinimą pagal pateiktus tris e, kriterijus. Tačiau reikėtų suprasti, kad makroekonominiai rodikliai gali būti teisingi, tačiau dėl to nesikeičia gyventojų gyvenimo kokybė. Pone Gonzalės, jeigu norite. Dėkui. Europos semestro prioritetai tai pagrindiniai svarbiausi dalykai e, darbas, socialiniai aspektai Bet taupimo politika, kuri labai griežta, tikrai nepagerins situacijos Europoje. Labai svarbu, kad Europos centrinis bankas e, persvarstytų stabilumo paktą, kad turėtume tvirtesnės priemonės skatinančias investicijas, kad padėtume pietų šalims gauti daugiau investicijų. Ispanijoje nedarbas 20 procentų, didelė visuomenės dalis yra skurde ir socialinėje atskirtyje. Komisija galvoja, kad tik e, naujos formuluotės išspręs problemas. Ne, turime būti kartu su savo žmonėmis. Baigiame spontaniškų pasisakymų laiką. Dabar žodis ponui Dombrovskijui. Gerbiama pirmininkė, gerbiami, gerbiamas ministrė, gerbiami parlamentarai, dėkoju už tokias įdomias diskusijas. Europos parlamento vaidmuo Europos ekonominėje politikoje yra svarbus. Aš pasižymėjau E, visas parlamento išsakytas mintis, ekonomika atsigaudinėja, išeidinėja iš recesijos, bet tas atsigavimas labai kuklus. Deja, dabar mūsų susirūpinimas šiek tiek didesnis negu prieš keletą mėnesių, nes sąlygos už Europos Sąjungos paprastėjo, kad skatintume ekonomikos augimą, turime e, numatyti tinkamas politikos ir kitokias priemonės. Šiandien išgirdome įvairių nuomonių per diskusijas. Daugelis jūsų e, didelė dalimi e, pritarė mūsų strategijai, tai yra investicijos, struktūrinės reformos ir atsakinga fiskalinė politika. norime, kad Europa būtų tarp pasaulio lyderių. Ir to, tie pranešimai, kuriuos e, šiandien svarstėme, yra labai svarbus. Taip pat turime pabrėžti, e, kaip svarbu yra skatinti glaudesnį Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimą Praėjusią savaitę vyko jo renginiai, aš irgi juose aktyviai dalyvavau ir tikiuosi ir toliau, kad mes sėkmingai bendradarbiausime su Europos parlamentu. Dėkoju, ponė Henis Flasher, tarybos vardu. Dėkoju, gerbėjau pirmininkė, gerbėjau nariai. Ačiū pasakyti, kad bendroji rinka yra vienas svarbiausių ES išteklių. Mm kuriuo kaip tai galima kurti darbo vietas, augimą ir klėstėjimą Europos piliečiams. Todėl mums pirmininkaujant bendros rinkos gilinimas ir vienas prioritetų. Ir norime pabrėžti, kad reikia numatyti ir naujų sprendimų ten, kur dar bendroji rinka neįgyvendita ir taip pat reikia įgyvendyti esamas teisės aktus. Daug kas iš jūsų pasisakė, kad reikia stiprinti socialinę dimenciją semestro kontekste. Tačiau, kaip žinote, valstybės narės skirtingai tai vertina, skirtingai vertina šį klausimą. Kai kurios valstybės narės yra labai aiškiai pasisakiusios, kad socialinės politikos klausimai yra valstybė narių kompetencija ir nenori atsakyti suvereniteto per semestro procesą. Tačiau visos valstybės narės, ir tai yra gero žinia, pabrėžia, kad atnaujintas Europos semestras turėtų padėti užtikrinti, jog būtų gyvenamos reikalingos struktūrinės reformos, kuris padėtų spręsti struktūrinius iššūkius ir padėtų užtikrinti gerus socialinius rezultatus pagal numatytus tikslus, kurie bus numatyti 20 metų ir kuris siekiama už, didinti užimtumą ir mažinti skurdą. Daug kas iš jūsų pabrėžė, kaip svarbu įgyvendinti rekomendacijas skirtas atskiroms valstybėms. Ir aš žinomas to labai sutinku. Mes taip pat manome, kad tai yra raktas, kaip vykdyti reformą šalyse. Suprantu, kad kad tai gali būti sutinga, netgi sunku, skausminga. Būna tikrai gali būti, gali būti tikrai sunku reformuoti darbo rinką ar pensijų sistemą, tačiau tai yra svarbus dalykas darbo vietų kūrimui. Taigi gyvendinimas tikrai labai svarbus dalykas. Na, šiandieną buvo minėta daug labai svarbių dalykų, kuris reikės turėti galvoje per savęs keletą mėnesių komisija skelbdama valstybių narių ataskaitas svarstys, ar yra galimų disbalansų atveju. Ir tai, ir čia repisėmiamas ekspertų padėtas pamatais, bei bus vėliau vasarą pateiktos rekomendacijos valstybėms. Taigi, čia matome labai svarbią Europos semestro fazę ir galime dabar įvertinti, ką yra pasiekus valstybės narės ir įvertinti, kokie kyla iššūkiai. Daug yra ilgalaikių iššūkių Pavyzdžiui, reikia užtikrinti, kad ir būsto rinka gerai veiktų, selinė apsauga gerai veiktų. Taip pat reikia turėti galvoje, koks iššūkis kelia pabėgėliai ir migrantai ir jų didžiulė banga. Visą tai ateityje kels didžiulį iššūkių ir kad jūs norėtume atremti, reikės ir toliau mums bendrabiauti, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Lab, labai ačiū. Mes dabar Perėsime prie pranešėjų. Pirmiausia, panė Rodžygės. Gerbiama pirmininkė. Labai ačiū. Džiugas gildama pasisakyti diskusijų pabaigoje. Manau, kad diskusijos tikrai buvo labai naudingos. Taip pat dėkoju ir už komisijos bei priekačios valstybės pasisakymus. Manau, kad šie trys pranešimai rodo, jo kūrimas yra naujas kompromisas, kuris padėtų sukurti tvarų stiprų atsigavimą, įgyvendinti taip pat ir strategiją Europa 2020, taip pat pritraukti daugiau investicijų, įgyvendinti reformas ir kovoti su disbalansais. Visą tai reikia padaryti. Nebijokite, kad parlamentas yra pasiruošęs toliau dirbti kartu su pirmininkašia valstybė bei komisija, kad e, būtų sėkmingai įgyvendyti kiti e, Europos semestro etapai. Ir norėčiau nu, baigdama pas, pasakyti, kad reikia pasiremti mūsų labai pozityvę patirtimį iš pasarų kelių mėnesių. Vyksta darybos dėl tarp institucinio susitarimo ir čia galime pagerinti Europos semestrą. Jau matome kai kurios pagerinimus. Mes jau diskutuojame su, su, su Europos komisija. Buvo dis, diskutuojama tiek prieš patvirtinant Europos saugimo ataskaitą, tiek po to. Po to buvo diskutuojama plenarinė sesija dėl eurozonos klausimų. Tai vėlgi buvo proga e, bendrauti, pabendrauti su eurozono, eurogrupės pirmininku. Ir kaip matote dabar, parlamentas mes galime pateikti uh, geros kokybės dokumentų, štai tris pranešimus, kurie bus naudingi artėjančiai tarybai. Taip galime stiprinti ryšius tarp tarybos ir parlamento. Taigi manau, kad reikia pasiremti šią pažangą ir apsvarstyti galimybės tai išplėsti tarp institucinėme sustarime ir įtraukti daugiau demokratinių elementų ir Europos semestrą ir taip pat užtikrinti jo didesnį poveikį, būtent poveikį mūsų piliečiams. Labai ačiū. Labai ačiū, ponė Ribeira. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegoms, kurie pasisakė, dėkoju komisijai ir tarybos atstovams už tokią išsame diskusiją matome tam tikrą tendenciją. Visi sako, kad reikia sutelkti ties investicijomis. Jų klausimas yra, kokių investicijų reikia ir kokiamis sąlygomis. Kaip tai galima bus įgyvendinti. Visi mes turime atsakomybę Europos Sąjungoje. Tačiau iki šiol šie klausimai liko, būdavo tik tais valstybių narių atsakomybė. Valstybės narės turi stabilumą, viešosios politikos testinumą ir uh, mes turime atkurti investuotojų pasitikėjimą. Kalbant apie pasitikėjimą, tai galima atkreipdėmėsi į Portugaliją. Kolegos iš socialistų partijos taip pat daug kalbėjo apie Portugaliją, apie, apie balsavimą dėl pas, pasitikėjimo, kuris neseniai vyko ir kurį vyriausybė laimėjo. Čia negali būti neapibrieštumų, neužtikėtumų. Pone Rodrygės kalbėjo apie tai, kad yra geros sąlygos augimui ir negalima tos progos praleisti, negalima darytis atgal, negalima blaškytis, reikia taikyti atsakingą politiką, tokią politiką, kur yra tinkamai apgalvota. Per prasus keletą metų Portugalijoje ir Europos Sąjungoje ekonominis atsigavimas prasidėjo, pagerėjo socialinės sąlygos kol kas dar net, tikrims nėra labai stiprus, taip, tačiau matome, kad jie galima pasiekti daugiau. Tarp savęs įsirčių, kur dar reikia padirbėti, matome, kad ten pokyčius reikia atlikti ne vardan pokyčių, tačiau tam, kad būtų galima gauti pasiekti rezultatų. Taigi turime dirbti kartu su komisija, kad būtų, galėtume su nacionaliniais parlamentais ir socialiniais partneriais dirbti kartu ir sukurti tai, kas pasiteisins vietos lygių, nacionalinių lygių ir Europos lygių. Labai ačiū. Dėkuoju. Dabar ponė Stylė. Dėkuoju ponė pirmininkė, dėkuoju kolegoms, šešėliniams pranešėjams, tarybos ir komisijos atstovams bendros rinkos svarba buvo išryškinta šiandien, tačiau reikia užtikrinti tinkamą pusiausvarą tarp bendrosios rinkos ir socialinių teisių. Aš norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį į bendros skaitmeninės rinkos svarbą. Nereikia jokių rezu, e, e, revoliucijų, tiesiog reikėtų pažvelgti į pačius save tiesiog artimiausių metų viskas bus e, atliekama, bendraujama išmaniaisiais telefonais. Milijardas žmonių naudojasi internetu. 60 5 procentais išaugs per arteinačius penkerius metus interneto vartotojų skaičius. Visą tai reikia susijęti bendroje rinkoje. Kai kalbame apie skaitmeninę vidaus rinką, reikėtų užtikrinti pirmiausia prieigą prie plačia juosčio ryšio, taip pat reikėtų užtikrinti prieigą prie kitų revoliucinių pokyčių. Tiesiog mes turėtume neatsiskirti skaitmeninėje srityje. Mes turėtume, kalbėdami šiame parlamente, ir klausydami žaliųjų iniciatyvos ir girdėdami e, airijos inžinierių pasiūlymus turime suprasti, kad mes neturime laiko laukti, kad maži, mažos įmonės ir didžiosios įmonės turėsiu tapti skaitmeninės rinkos dalyvėmis. Labai svarbu siekti skaitmeninės Europos, nes jai atsiveria didžiulės galimybės. Dėkuoju.